Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba nagrinėja e, numatytą Argentinos priemonę, kad galėtų imtis tolesnių žingsnių. Mes analizuojame į visas įmanomas galimybės. Ačiū pirminkė. Okay. On which is concerning the, uh, report, uh, the Howard report. You... Dabar dėl pono Havito pranešimo jūs bevelite išklausyti pono Havito pirmą. Uh, tai mes e, atsižvelgsime į jūsų pageidavimą, jūsų pageidavimas mums įstatymas ir mes atsitiksime žodį ponui Havitui. Ačiū pirmininkė. E, metinės žmogaus teisų ataskaitos pasaulyje svarstymas vyksta pačiu laiku, nes mes prisidėsime e, prie strateginės šios e, situacijos peržiūros ir užtikrinsime, kad šis klausimas taptų svarbiausia ES politikos sritimi. Ir jeigu e, ta peržiūra yra raudona gyja, einanti per visas politikos sritis, tai mes turime siekti pakankamai ambicingų tikslų. Svarbu, kad vyriausios įgaliotinės dėka žmog, mūsų pozicija žmogaus teisų klausimais būtų girdima pasaulyje ir kad svarstant klausimus taryboje šis klausimas būtų tokios pat svarbos, kaip ir klausimai svarstomi kitiems, kitais, kitoms sritims skirtose darbo grupėse. Mes norime, kad e, būtų sukurti žmogaus teisų biurai visose ES delegacijose visame pasaulyje. Reikalaujame, kad žmogaus teisų organizacijos būtų laikomas partnerėmis, o ne e, agentūromis, kurios atlieka tam tikras, teikia tam tikras paslaugas. Norime, kad e, žmogaus teisų pažeidimai ES viduje nesu, nesumažinti mūsų galimybių kovoti už žmogaus teisės visame pasaulyje. Taip pat siekiame užtikrinti, kad tie, kurių e, gyvybei iškyla pavojus pasinaudodami ES vykdomą politiką užsitikrintų, kad būtų skleidžiama apie jos informacija, kad būtų skaidrumas Šioje ataskaitoje mes išvardiname šešias ES valstybės, kurios e, nepris, ne, nepatvirtino Tartutinio žmogaus teisų teismo kodekso. Taip pat akcentuojama, kad e, nemažai valstybių yra nepasirašę jungtinių tautų protokolo dėl kankinimų uždraudimo, o mano paties valstybė, jungtinė karalystė, gėdingai e, kuria kliūtis ES prisijungimui prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Aš suprantu, kodėl prasidėjus arabų pavasario e, įvykiams buvo pasirinktas šūkis daugiau, su daugiau priemonių. Tačiau e, paskui buvo apšaudomas e, Kadafis, o dabar mes skreipiamės jūs su kitokiu siūlymu, mažiau, su mažiau e, priemonių. E, Mes prašome, kad būtų įtvirtinti kriterijai žmogaus teisų srityje kiekvienoje konkrečioje šalyje ir kad būtų taikomi mechanizmai, kurių pagalba su, sulauktume e, pagidaujamo atsako. Aš jau ilgą laiką kalbu apie tai, kad žmogaus teisės turėtų nusipelnyti didesnės svarbos ES e, politiko. Todėl džiaugiuosi, kad Belgija ir Austrija balsavo už tai, kad būtų ištirta padėtis Palestinoje. Taip pat noriu pasakyti, kad e, mes dirbame su šešėliais pranešėjais, tačiau kai kuriais klausimais balsuojant komitete nuomonės išsiskyrė dėl moterų teisių, taip pat dėl e, religinių mažumų narių padėties pasaulyje. Tikiuosi, kad drau, rytoj mes visi drauge balsuosime už žmogaus teises. Šiame pranešime E, ypač akcentuoju socialinės žiniasklaidos klausimus bei verslo ir žmogaus teisių e, santyki. Turime užtikrinti, kad e, būtų galimybės socialinę žiniasklaidą panaudoti laisvės siekiams. Manau, kad Vodafone įmonė turėtų pasimokyti iš tam tikrų įvykių. Taip pat e, turėtume pagirti Google kompaniją už tai, kad ji atsisakė e, dalyvauti, e, pritarti Kinijos pastangoms taikyti cenzūrą. Galiausiai naujas žmogaus teisų įgaliotinis, kuri, kur, kurio e, rangas prilygtų e, jungtinių valstybių valstijų valstybės sekretoriaus postui būtų svarbus žingsnis. Reikia, tai būtų konkrečios priemonės, kurios rodytų, kad mes pasimokime iš praeities klaidų padarytų iki arabų pavasario įvykių pradžios. Mes gyvename naujos žiniasklaidos amžiuje ir tai yra kai kurios iš pagrindinių išvadų ir aš siūlau parlamentui balsuoti už šias išvadas. Howitt. Labai ačiū, ponia kolegė Hauvitai. Dabar žodis ponai kolegai Predai iš Vystimosio komiteto. Ačiū. Uh Pirminkė, aš esu vystimusi komiteto šešėlinis pranešėjas, norėčiau pasveikinti poną Hautą ir pasidžiaugti, kad beveik į visus mūsų pasiūlymus buvo atsižvelgta galutinėme tekste. Labai e, svarbu užtikrinti žmogaus teisės. E, vystimo e, politikoje, e, dirbti pagal Lisabonos sutartį. E, taip pat labai svarbus yra bendras komunikatas dėl demokratijos ir žmogaus teisių. E, kalbama apie integruotą požiūrį žmogaus teisės, atsižvelgiama į ES e, veiklos visus aspektus. Taip pat reikia sieti biudžeto paramą su žmogaus teisėmis ir valdysena atitinkamuose salyse. Ir taip pat reikia uh, E, labai e, detaliai išdėsti nuostatas dėl žmogaus teisių. Labai svarbu e, taip pat, nežiūrint krizės, skirti daugiau lėšų demokratijos žmogaus teisių priemonėms. Tai būtų konkrečios priemonės remti demokratijai. Dėkoju. Ačiū. O dabar, ponė Jimenės, vienai minutiai. Allora, l'onorevole Jimenez non è in aula, quindi do la parola. Ponas Jimenez salėje nėra, todėl dabar žodį suteiksime komisijos vicepirmininkai poniai Ashton. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nuo 83 metų, kai Europos parlamentas pradėjo tvirtinti metinės ataskaitas rezoliucijas dėl žmogaus teisų, parlamentas nuveikė kur kas daugiau negu kokia kita ES institucija šiuo klausimu. Kartais mes galbūt nesutarėme dėl to, kaip geriausiai tvirtinti žmogaus teisės pasaulyje, bet mes esame vieningi siekdami savo tikslų. Mes norime matyti laisvą pasaulį, kuriame būtų gerbiamas žmonių orumas nepriklausomai nuo šalies. Taip pat ES išorės veiksmų tarnyba turėtų vaidinti esminį vaidmenį, e, remiant e, žmogaus teisės. E, Richardas Haudas parengė pranešimą ir aš norėčiau jį pasveikinti dėl to, kad jam pavyko pasiekti konsensusą tarp įvairių frakcijų. Man tai yra labai svarbus dokumentas kolegoms komisijoje ir taryboje taip pat. E, pirmoji pranešimo pastraipa kalba apie nuoseklumą tarp išorės ir vidaus politikos priemonių Europos Sąjungoje. Tai yra e, gruodžio komunikato vienas iš svarbiausių dalykų. Taip pat parlamentui šis klausimas šią savaitę yra labai svarbus, nes ketvirtadienį išklausysite komisijos ir tarybos pareiškimų dėl ES prisijungimo prie, Europo, prie Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijos. E, nuoseklumas galbūt nėra toks labai e, jaudinantis žodis, bet mes turime dirbti vis daryti viską, ką galime, kad užtikrintume jog žmonės visame pasaulyje galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ar yra. Manau, kad pranešimas pabrėžė tai, kaip svarbu įtvirtinti atskaitomybę. Taip pat pabrėžiamas mūsų darbo svarbumas rimtose situacijose. Ir mūsų atskaitomybė taip pat pabrėžiama tokiuose situacijose. Norėčiau paminėti dvi temas - tai yra vientisumas ir atskaitomybė. Ir šiame kontekste moterų vaidmuo tampa labai svarbus. Vakar sutikau su Mišel Bašle, kalbėjau apie moterų vaidmenį E, ir e, pasi, e, ketinimą mums pasirašyti sustarimą su jungtinių tautų moteris, su šiuo, šia organizacija. Taip pat reikia daug kalbėti apie žmonių diskriminavimą dėl tikėjimo, ar tai būtų krikščionybė ar kitas tikėjimas. ES turi siekti, kad nebūtų diskriminacijos, mes turime kalbėti apie religijos laisvę, kuri yra esminė laisvai visuomeniai. Mes ES turime, turime nuolatos dirbti, kad būtų galima užtikrinti kur kas platesnį ratifikavimą Romos statuto, kad jis būtų priimtas kaip galima plačiau. Kol kas esame pasirašę tris dvišalius susitarimus e, dėl įvairių priemonių, įskaitant e, nuostatas dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, taip pat e, e, E, įrašome šias nuostatas į savo veiksmų planus pagal kaiminystės politiką. Mes norime skatinti žmogaus teisų įtvirtinimą ir norime, kad šalys įsitrauktų, o jeigu jos to nenorės, galbūt e, reikia galvoti apie izoliavimą, turime galvoti, kaip mes turime žiūrėti į savo santykius su skirtingomis šalimis. Manau, kad žmogaus teisės e, yra nepaprastai svarbios šiuo metu jos niekada nebuvo susijusios su tiek daug pokyčių. Pasižiūrėkime, kas vyksta artimuosiuose rytuose Šiaurės Afrikoje. Vyrai, moterys, e, seni žmonės, jauni žmonės, atstovaujantis e, visoms visuomenėms, e, siekia įsitvirtinti savo pagrindės teisės, kai kurie net pasirengia atiduoti savo gyvybę už laisvę, orumą ir geresnę ateitį. Ir aš norėčiau pagerbti šiuos visus žmonės jų įgyventinti pokyčiai, kaip ponas Howard ką tik sakė, e, reikia, e, reikalauja iš mūsų naujo požiūrio ir mes esame pasirengę tremti šį iššūkį. Mes turime e, siekti, kad mūsų naujame požiūrėje atsispindėtų žmogaus teisų svarba ir raginsime kaimynės taip pat uh, galvoti. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba šį požiūrį remia. 19 sesijoje, kuri baigėsi kovo 28 dieną, ES rezoliucija dėl Sirijos buvo. E, patvirtinta balsuojant 40 už iš 47. Rezoliucija dėl Birmos Myanmar buvo patvirtinta konsensuso būdu, taip pat ir rezoliucija dėl religijos ir įsitikinimų laisvės. Sesija buvo e, sėkminga įtvirtinant e, asmenų teisės, tų asmenų, kurie jaučiasi nustumti į užrybį visuomenės, taip pat e, priimtos priemonės dėl nediskriminavimo, dėl e, lyties ar seksualinės. Orientacijos mes siekėme imtis lyderystės kartu su Bankimun šiuose srityse. Yra neprimtina, ponė pirmininkė, kad 18 šalių dar baudžia už santykius tarp tos pačios lyties asmenų, o kai kuriuose septyniose šalyse net numatoma už tai mirties bausmi. Manau, kad labai svarbu, jog Barbara Lochbiller ir e, Laima Andrikienė e, galėjo dalyvauti žmogaus teisų tarybos susitikimuose, jos kreipėsi į. E, e, E, misijų e, vadovus ir kėlė atitinkamus klausimus. Tai rodo, koks svarbus yra Europos parlamento vaidmuo ir kaip e, parlamentas laikomas rimtų partnerių įtvirtinant žmogaus teisės. Gruodžio mėnesį savo komunikatus siekiau padaryti indėlį į uh, požiūrį, kaip reikia įtvirtinti e, žmogaus teisų elementus visose ES tarnybose. Aš e, ateityje sieksiu dirbti su jumis, kad mes galėtume bendrai formuoti e, strategiją žmogaus teisų srityje. Kovo mėnesį e, kalbėjau užsienio reikalų komitete, kalbėjome apie tai, kad e, numatoma skirti žmogaus teisų specialų atstovą. Tai yra dalis mūsų veiksmų. Reikia užtikrinti, kad tas asmo turėtų e, labai didelį autoritetą tarptautinių žmogaus teisų srityje. Taip pat Gimnik susitikime užsienio reikalų ministrų E, užsienio reikalų ministrų kalbėjome apie tai, ką mes norime pasiekti, kalbėjome apie veiksmų planą, kaip mūsų žing... E, planus konkrečiai įgyvendinti. Ėmėmės naujų iniciatyvų, taip pat pradėtos jau kai kurios seniau aptartos iniciatyvos, e, žmogaus teisų kontaktinių punktų tinklas beveik sukurtas, 116 ES delegacijų turi tokius punktus. E, ir e, politiniuose arba bendradarbiavimo skyriuose e, jie yra įtvirtinti. Noriu dar pasakyti, kad žmogaus teisų politikos peržiūra e, buvo paskelbta šiuose rūmuose. E, Europos parlamentas taip pat pasisako už specialaus atstovo žmogaus teisėms paskirimą. Manau, kad mes, mm, rengdami bet kokias priemonės e, žmogaus teisų srityje ir demokratijos srityje, turėtume visuomet bendradarbiauti su Europos parlamentu. Uh, turėtume užtikrinti, kad būtų galima e, kaip geriau įtraukti parlamentą e, konkrečias priemonės rengiant. Aš e, dėkoju parlamentui už darbą ir noriu pagerbti jį už jo nuolatinės pastangas šioje srityje. Grazie, viceprezidente, la parola. Ačiū, pana Ašton. Dabar frakcijų vardu. Pradėsime nuo EPP. Ponas Gžip, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis metinis pranešimas turėjo būti priimtas jau 11 metų gruodį, o dabar jau 12 metų pavasaris. Tačiau e, šis vėlavimas yra pagrįstas, e, todėl e, mes formuojame naują žmogaus teisų politiką atsižvelgiant į vyriausiosios įgaliotinės komunikatą, kuris buvo pateiktas praėjusiu metu gruodžio mėnesį. 2010 metais daug svarbių įvykių įvyko, tačiau dabar tvirtindami šį pranešimą mes dar negalime atsisakyti e, to jausmo, kurį mums paliko arabų pavasaris ir demokratizacijos procesai. Naujas požiūris į tai, kaip reikėtų remti demokratijos procesus ir yra ta arabų pavasario sinergija, e, kuri neįmanoma be Lisabono sutarties atskirų nuostatų. E, ponas Hovitas pra, parengė labai svarbų pranešimą apie P frakcijos vardu, noriu padėkoti jam už tai. Tuo pačiu norėčiau e, pastebėti, kad reikėtų ypatingai kritikuoti Baltarusijos veiksmus žmogaus tei, pažeidžiant žmogaus teisės. Žmonės turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teisminį procesą. E, tuo pačiu noriu su pasitenkinimu pastebėti, kad e, Baltarusija išlaisvino du politinius kalinius - Andresen ir Dmitrijų Banderenką. E, Euronest rezoliucija Baku skirta žmogaus teisų padėčiai partnerystės šalyse, tame tarpe ir Ukrainoje, yra geras žingsnis. Taip pat svarbu e, sukurti Europos e, fondą demokratijai dėkti. Tik tokiu būdu bus įmanomos demokratinės Demokratiniai pasikeitimai. Manau, kad neturime toleruoti šventyklų deginimo, e, kitatikių persekiojimo, įvairių religinių represijų. Turėtume užtikrinti, kad ES šalyse partnerėse turėtų būti gerbiamos žmogo, žmogaus teisės. Turime keistis pažangiają patirtimi, gindami žmogaus teisės. Ir pagaliau baigdamas noriu priminti mūsų verslo, mūsų įmonių atsakomybę, e, dėgiant žmogaus teisų e, svarbas nuostatas įvairiuose susitarimuose. Tai taip pat turėtų tapti svarbu sudarant e, dvišalės sutartis. Ačiū. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu ponia Kopa, taip pat dviems minutėms. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Hovitai ir pasveikinti jį parengus puikų pranešimą. Pone Ešton jau kalbėjo apie žmogaus teisų padėtį. Mes turime suprasti ypatingą laikmetį, turime būti savikritiški, turime suvokti, kad vakarai ir ES valstybės dėja metų metus aktyviai arba pasyviai rėmė arabų šalių autoritarinius režimus. Tad noriu pabrėžti, kad šiais laikais joks stabilumas nebus įmanomas nedėgiant demokratinių struktūrų. Norėtųsi, kad ES daug aktyviau dirbtų dėkdama žmogaus teisės. Reikėtų atsisakyti bet kokių dvigubų standartų. E, teikiant e, pagalbą trečiosioms šalims, reikia numatyti kartu ir spaudimą siekiant pagarbo žmogaus teisių. Teisėms Žmogaus teisių gynimo išlygos turėtų būti įtrauktos į visas sutartis. Ta logika daugiau reiškia daugiau e, yra tokia pati kaip ir kita logika - mažiau yra mažiau. To turėtume nepamiršti. Turime nepamiršti šių dalykų bendradarbiaudami su jungtinėmis tautomis. Džiugu, kad buvo patvirtintos svarbios gairės atsižvelgti atsižvelgiant į ES pageidavimus. E, tai padaryta svarbiose tarptautiniuose forumuose. ES valstybės ir toliau turėtų siekti, kad, Europos, kad žmogaus teisės būtų ginamos visame pasaulyje. Kai kalbame apie religinę laisvę, turime nepamiršti, kad turi būti apsaugotos visos nepriklausomos e, tikėjimo bendruomenės, ne tik krikščionys, kaip to pagėdauja parlamentas. Taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie moterų teisės. Mo, kiekviena moteris e, turi turėti um, teisės, e, kurios yra nepažeidžiamos, teisės į savo kūną ir į save. Tai yra taip pat labai svarbu. Ačiū. Grazie per il gruppo Alde, l'onore. Dėkuoju. Alde frakcijos vardu, ponas Donskis, dviem minutėm. Thank you, Madam President. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti kolegą Richardą Hautą parengus puikų pranešimą. Uh, Manau, kad politinių ir moralinių aspektų derinimas Europos parlamente yra sudėtinga ir nelengva užduotis. Pranešime analizuojama, ar iš tiesų Europos. Ar žmogaus teisės tapo svarbiausia es politikos sritimi? Ar mums pavyko ją integruoti į visas politikos rytis. Tuo pat metu e, svarstame, ar žmogaus teisės tapo tuo e, e apsprendžiančiu vidurkiu įgyvendinant politiką įvairiausiose sritise Europos Sąjungoje. E, kai matome e, beš žiaurius žmogaus teisų pažeidinėjimus, žudimus dėl įsitikinimų, e, LGBT bendruomenės narių persekiojimus. Mus e, sieja bendras siekis kovoti už tas teisės ir mus vienyje bendros vertybės. Manau, kad ateities iššūkis susijęs su mūsų gebėjimu e, spręsti netaip aiškiai matomus, e, sunkiai ap, apčiuopiamus žmogaus teisų pažydimus, pavyzdžiui, e, politizuoti teismo procesai, taip pat e, tinkamų teisų neužtikrinimas, taip, taip pat abejotinas psichoterapijos gydimo metodų taikymas taipogi priemonės prieš, te, prieš žmogaus teisų gynėjus. Tačiau manau, kad pranešimo autorius kiek galėjo, padarė viską, kad mm, pranešimas būtų nepriekaištingas ir kad būtų aptarti visiems mums rūpintis klausimai ir aktualius. Ir norėčiau su tuo ir pasveikinti poną Hauvitą. Grazie per il gruppo dei Verdi, l'onorevole Tavares. Toliau ponas Tavareš žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Pone Ešton, turiu pasakyti, kad mane apstulbino jūsų pasisakymas dėl Repsol e, akcijų e, nacionalizavimo Argentinoje praėjusią savaitę Ginibisau įvyko valstybės perversmas kitoje pasaulio dalyje. Ir tuo pat metu ES mm, skatina e, priekybą ginklais ir e, narkotiko kontrabandą kitose valstybėse ir tie ginklai nusėda Ginibisau. Mane apsulbino tai, kad ponia Ešton nekalbėjo apie padėtį Ginibisau. E, kuri, apie padėtį valstybėje, kuri beveik žlunga. ES eksportuoja ginklus, ar bent jau praeitie eksportavo ginklus į Siriją per kitą ES valstybę - Kiprą. Ir ma, ma, man atrodo, kad tai apima tarptautinių konvencijų pažeidimus ir tuo pat metu labai smarkiai pažeidžia žmogaus teisės. Uh, mane nustebino tai, kad ponia Ešten tiek daug dėmesio skiria Repson atvejui, o ne žmogaus teisų klausimams. Pagrindinės ir žmogaus teisės privalome e, puoselėti visame pasaulyje. Ir šį klausimą, šios klausimus puikiai išanalizavo ponas Havitas savo pranešime. Manau, kad šis pranešimas mums bus e, labai vertinga priemonė dirbant ateityje. šiame pranešime pasirinktas teisingas požiūris ir aš taip pat kaip ir jis tikiuosi, kad visi jos siūlymai bus įgyventinti, tačiau, kaip jau sakiau, mane tikrai nustebina ponios Ešten pasisakymas šiandien. E Ačiū, ponas Šimanskis atsar e frakcijos vardu. Pone vyriausioji įgaliotinė, ponios ir ponai. E, metinis pranešimas dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje e, yra labai svarbus dokumentas. Tai ypatingai pasakytina, kalbant apie religinę laisvę. Religinė laisvė priklauso žmogaus teisų kanonui. E, ši teisė yra įtvirtinta jungtinių tautų ir Europos tarybos teisės aktuose. E, šios teisės e, pažeidimas e, yra širkštus žmogaus teisų pažeidimas. Arabų pavasarį, pavasario metu buvo persekiojamos krikščionių bendruomenės. Tuo tarpu um, būtų tragiška, jei paaiškėtų, kad krikščionys tapo pirmosiomis aukomis taip norėtos ir siektos demokratijos tame regione. Kritikuotina Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pozicija ES prisijungimo prie ES žmogaus teisų konvencijos atžvilgių. Mes manome, kad e, tai reiškia aiškia kompetencijų, aišku, kompetencijų įsiskyrimą. E, šios nuostatos gali tapti pretekstu, kuriuo remiantis bus galima finansuoti tuos režimus, kurie nelegaliai pažeidžia žmogaus teisės. E, tai reikš didelio pasitikėjimo sužlugdymą, to pasitikėjimo, kuris e, dabar yra suteiktas Europos komisijai ir be kurio komisija neturėtų atitinkamų kompetencijų. Per... Ačiū dabar socialdemokratų frakcijos vardu. EFD e frakcijos vardu ponas Belderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarosiomis dienomis per Niderlandų televiziją ir radiją išgirdome ir pamatėme šokiruojančių pranešimų apie žmonių grobimus, apie mergaičių ir moterų grobimus Egipte ir priverstinį jų e, vertimą į islamą. Buvo rodyta ištekėjusi E, egiptietį, ir, ir, kur, kuri pabėgo, kuriai pavyko pasprūkti ir, ir ji buvo sužalota. Mes kalbėjome apie šiuos rimtus žmogaus teisų pažydinėjimus e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir tuomet kalbėjau apie tai, kad sunku tokius skundus, tokius nusiskundimus dėl kankinimų ir grobimų įrodyti ir dėl bandymų atversti į kitą tikėjimą. Uh, Ir taip pat sunku įtikinti Egipto valdžią bendradarbiauti šiuo klausimu. Norėčiau, ponė Ešton, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, kad tai yra žiaurūs, siaubingi faktai ir kad mes turime e, kažimtis priemonių. Mes matėme e, informaciją apie tai per Niderlandų ka televizijos kanalą. Buvo per praėjusią savaitę pagrobta 1500 e, mergaičių, vaikų ir labai mažai iš jų su, sugrįžo pas savo tėvus. Pavyzdžiui, mačiau vaizdus, buvo rodoma šeima su devyniarių metų mergaitė mieste, o jos 15 metų sesuo buvo pagrobta. Jai pasakyta buvo, kad ji galės grįžti namo tik tuo atveju, jeigu ji sutiks priimti islamą. Taigi kalbame apie priverstinius bandymus e, priversti Egipto merginas ir moteris pakeisti tikėjimą. Turime pareikalauti, kad Egipto valdžia imtųsi priemonių, kad tai baigtųsi, kokių praktinių ir teisinių priemonių galėtumėme imtis. Būčiau dėkingas, jeigu informuotumėte mus apie tai. Um- Ačiū, e, guo vardu, pusantros minutės, ponia Veržėt. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui pranešėjui Richardui Hauitui. E, tikrai buvo nepaprastai malonu e, dirbti su juo Niekad anksčiau nemačiau, kad pranešės taip stengtųsi patenkinti visų pas, pasiūlymus, atsižvelgti į visų nuomonės. Šis pranešimas yra svarbus, kadangi jame išreiškiama tvirta Europos parlamento valia tvirtinti e, žmogaus teisės ir bandoma uh, E, suderinti ES vidaus ir išorės politiką žmogaus teisų sityje ir žinome, kad daug dar ką reikia padaryti. Norint pasiekti rezultatų e, visame pasaulyje reikia pradėti dirbti rimtai ir e, veidmainystė tikrai čia mums nepadės. Reikia, kad atsispindėtų visur žmogaus teisų nuostatos. Kol kas ne visada jos yra įgyventinamos, e, tos nuostatos, kurios yra rašytas įvairius, įvairius susitarimus. Dabar dėl e, liberalizmo ekonominio dažnai žmogaus teisų, teisės yra paukojamos. E, aš esu šešėlinė pranešėja ir ponė Aštin noriu pasakyti, kad daug ką reikia padaryti Europos kaiminystės politikoje ir siekti, kad e, žmogaus teisės būtų joje įtvirtintos. Taip pat e, mes pasisakome už Europos e, demokratijos fondo sukūrimą ir norime, kad nebūtų politinių manipulacijų. Dėkoju, dabar pasisakys ponas Kleis pusantros minutės. Pirmininkė. Tikrai e, žmogaus teisų pranešime yra daug e, detalių, e, jas visas aptarti reikėtų daug laiko, bet norėčiau paminėti vieną aspektą - padėtis pietinėje Pietų Afrikoje ir e, baltųjų fermerių padėtis. Žinome, kad Pietų Afrikoje e, didelis nusikalstamumas e, dėl nesaugios padėties kenčia visos grupės, bet labai aiškės atakas išpolius matome prieš, nukreiptus prieš baltuosius ūkininkus. E, nužudyta netgi 3000 Pietų Afrikoje ūkininkų ar jų vaikų baisiomis aplinkybėmis. E, jie, e, tie ūkininkai dažnai gyvena tokiuose vietovėse nevyriausybinė organizacija Genocide Watch, tai yra amerikiečių organizacija, perspėjo, kad tai kartais galima prilyginti genocidui, tas priemonės prieš baltuosius ūkininkus, nes vyksta tarsi sisteminė kampanija, sistemiška kampanija ir reikia e, imtis priemonių, kad e, padėtis nebūtų eskaluojama. Vis daugiau ūkininkų nori išvažiuoti iš Pietų Afrikos, bet padėtis gali pasidaryti panaši į tą, kuri yra Zimbabvėje. Mes turime kažką daryti. Norėčiau paraginti Ledi Ašten pasmerkti smurtą prieš baltuosius ūkininkus griežtai. Ir sustabdyti e, pagalbą Pietų Afrikai, jeigu nebus imtasi atitinkamų rimtų priemonių. Ačiū. Dėkui. Labai ačiū. Dabar e, kitiems atstovams žodis. Pirmiausiai, ponas Salafranka, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone vyriausioji galiotinė, ponios ir ponai. E, pono Hovito pranešimas e, apžvelgia žmogaus teisų padėtį atsižvelgiant į politinės ir ekonominės aplinkybės. Pone vyriausiai galiotinė, noriu padėkoti už jūsų pastangas ir už jūsų uh, informaciją apie Repsol uh, akcijų nacionalizavimą Argentinoje. Uh, šis žingsnis yra visiškai nepriimtinas, todėl kad nesilaikoma tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti. Manau, kad reikia aptarti šį klausimą platesnėme kontekste. Tuo pačiu turėtume daryti spaudimą Argentinai. Dabar kalbant apie pono Havito pranešimą, e, aišku, jame yra ir neaptartų klausimų, kaip pavyzdžiui e, aplinkybių nustatymo misija gazoje. Mūsų frakcija šiai formuluotėjai nepritarė, pats pranešėjas yra informuotas apie tai. Kolumbijos atvejas taip pat mums yra visiškai nepriimtinas. Mes komitete taip pat e, nebalsavome už e, šią dalį. Tai, kad sutartis su Kolumbija neratifikuota, yra nepriimtina. Pone Ešton, dar vienas svarbus dalykas. Europos Sąjunga turi labai svarbius įgaliojimus. Tai yra specialiojo ES įgaliotinio žmogaus teisėms paskirimas. Mes komitete parengėme rezoliuciją ir aš norėčiau paprašyti ponę vyriausiai įgaliotinę, kad šis postas būtų užimtas, e, suteikiant jam visus reikiamus išteklius, kurie reikalingi. Ačiū. Dabar ponė Stevenson. Šiandien senišin dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui pranešėjui, sveikinu jį taip pat e, parengus puikų pranešimą. Aš tikrai negaliu e, atsižvelgti į visus aspektus, todėl kalbėsiu tik apie moterų e, teisės. Moterų teisės dažnai tampa diskriminacijos augomis, jos yra žeminamos ir diskriminuojamos dėl lyties. Ši diskriminacija neturėtų vykti atsižvelgiant į žmogaus teisės, tačiau ji vis dar vyksta. Moteris yra vertinamos kaip antros klasės e, būtybės. Todėl reikėtų pasinaudoti ES priemonę žmogaus teisėms remti, siekiant kovoti prieš smurtą, prieš moteris, prieš bet kokį psichologinį, psichinį, politinį, ekonominį moterų spaudimą. Taip pat turėtume į visas dėrybas su šalimis kandidatėmis įtraukti klausimą dėl moterų teisių. E, Turkijoje, pavyzdžiui, vis dar vyksta nužudimai dėl garbės, taip pat e, santokų sudarimas per prievartą, o šie veiksmai taip pat pažeidžia žmogaus teisės e, selekciniai abortai arba mergaičių žeminimas reprodukcinės sveikatos aplinkybų nesuteikimas yra visiškai ne toleruotini dalykai. Aš kreipiuosi į ES valstybės nares, kad jos tarptautinėje arenoje atkreiptų dėmesį į žmogaus teisės ir į diskriminaciją dėl lyties, todėl kad tai yra taip pat žmogaus teisų pažeidimas. Ačiū. Toliau paronienė Latford, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pranešėjas palaiko mano teiktą pakeitimą dėl būtinybės Europos mastų pareikalauti atsakomybės dėl vykdytų uh, CŽV asmenų grobimų Europoje. Jeigu ES nori būti patikima, žmogus teisės ir tie jie privalo to imtis. Taip pat turime paraginti visas ES narės pasirašyti konvenciją dėl priverstinių asmenų dingimų. Uh, ES tampa tarptautinė lyderė dėl mirties bausmės panaikinimo. Tačiau, prisimenant mano raštu užduotą klausimą vyriausiai galiotinį ir gautą atsakymą, tai jis manęs neįtikino vertinant ES e vaidmenį e, santykiuose su kaiminėmis valstybėmis, pavyzdžiui, ypač kalbant apie e, narkotikų kontrabandą ir mirties bausmės vykdymą nar užsimantiems narkotikų kontrabandą Irane. Aš E, džiaugiu. Taip pat noriu paminėti pasiūlytą pakeitimą dėl kankinimams skirtos įrangos, taip pat dėl to, kad kai kurie kai kurie anestetikai eksportuojami iš ES panaudojami e, mirtinoms injekcijoms, vykdant mirties bausmę. Taip pat e, ponas Hauvitas e, patikino, kad jungtinė kad mes darysime viską, kad Junktinė karalystė pakeistų po, savo politiką dėl e, ES prisijungimo prie žmogaus teisė konvencijos. Negaliu kalbėti Prancūzijos vardu, bet kiek žinau, Londone kol kas nėra viešai e, pa, atskleista pareikšta pas, pa, pakeista pozicija dėl e, es prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Ačiū toliau, ponas Stevensonas, vienai minutį. Ačiū, pirmininkė. Pone Ešton, jūsų tikriausiai nenustebins tai, kad aš nepraleisiu galimybės e, priminti Ašrafo stovyklą. Kaip žinote, 1600 tos stovyklos gyventojų dabar perkeliami į kitą vietovę už Bagdado. Ten turėtų būti laikina, laikinas jų prieglopsis ir ten jie turėjo būti keletą savaičių, tačiau jie ten yra įstrigę keletą mėnesių ir atrodo, kad jie gali dar ten būti daugelį mėnesių. Tos stovyklos infrastruktūra yra nepakankama, kad galėtų priimti tiek žmonių žmonės ten dabar gyvena apleistuose konteineriuose ir, ir vis tiek Irako vyriausybė atsisako leisti žmonėms, tos stovyklos gyventojams patiems atlikti taisimo darbus, taip pat e, nutiesti kelius per vietovę, kad būtų lengviau vyresnio amžiaus žmonėms vaikščioti. Dabar situacija dar pablogėjo, nes Irako vyriausybė leido uh, Irano žvalgybos ministerijos atstovams, žvalgybos tarnybo atstovams įsikurti šalia tos stovyklos. Tai tikrai yra žmogaus teisų pažydinėjimas. Pone Ašton, imkitės griežtesnių veiksmų prieš Irako vyriausybę. Pareikškite jai, kad ji privalo patenkinti Ašrafo stovyklos gyventojų reikalavimus. Ačiū. Grazie, la parola... Dėkuoju. Ponas Vanhekė, vieną minutę prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas yra gerų ketinimų katalogas, kai kurie iš jų yra gana naivus, pagrįsti tą mintimi, kad jeigu skirsime daugiau pinigų, tai e, viskas bus gerai, jeigu duosime pinigų daugiau įvairioms institucijoms ir tarnyboms. E, Politinis korektiškumas sumenkina pranešimą. Kalbama apie e, sudėtinga moterų e, religinių mažumų situacija islamiškose šalyse, tai tiesa. E, Ta pati galima pasakyti apie arabų pavasario situaciją, bet labai vengiama minėti islamą kaip problemą, o tai ir yra problemos esmė raginama imtis vairiausių veiksmų, kad būtų apsaugoti nelegalus imigrantai, nežiūrint išlaidų. Aš su tuo nesutinku. Reikėtų juos gražinti kilmės šalis, bet tai nėra politiškai teisinga Europos parlamentui. Dėkui. Dėkuoju. Ponas Brons, vieną minutę. Dėkoju. Pranešėjas sako, kad ES, kad būtų patikima veikėja, turi vengti dvigubų standartų tarp vidaus ir išorės politikos ir veikti nuosekliai. Bet ar ji e, tikrai daro tai, kas merkia kituose? E, sakoma, kad e, negalima drausti tironams e, partijų, bet tą patį daro Belgija ir e, dar viena ES šalis. E, Prancūzija tik šiais metais priėmė įstatymą dėl ir istorinės tiesos, o tironiškoms šalims neleidžiama to daryti. Sakoma, kad Turkija neturėtų persekioti rašytojo pamuko. E, dabar sakoma, kad reikia mm, e, kažkokio tai teisingumo komisaro, kuris galėtų Vildersą įkalinti. E, bandome įtvirtinti žmogaus teisės visame pasaulyje, bet pirmiausia, susitvarkykime namuose. Grazie, la parola all'onorevole Brock per un minuto. Ačiū. Ponas Brokas, pusantros minutės. Pone pirmininko pavaduotoja, kolegės ir kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Havitui už tikrai puikų darbą. Dėl žmogaus teisių mes sutarėme. Tiesa, problema kelia žmogaus teisių apsaugos įgyvendinimas išorės veiksmų tarnyboje galbūt būtų galima sukurti atskirą skyrių dirbantį religinių laisvių srityje. E, vertindama situaciją Egipte, e, turėdamas omenyje tai, kad milijonas krikščionių jau yra susikrovę lagaminus ir nuolat gyvena baimėje, E, turėkite omenyje tai, kad 50 e, tūkstančių koptų yra patekę į visiškai naują situaciją, jie gyvena islamo santvarkoje. Taigi turėdami omenyje visus tos e, faktus, tikriausiai suvoksime, kad turime imtis visai kitų žingsnių. Um, Taip pat turime pasvarstyti ir apie tai, kad galimi nauji migrantų srautai ir krikščionių persekiojimas čia yra itin daug dėmesio reikalaujantis klausimas. Dėl asociacijos susitarimo su Ukraina. Šis susitarimas neturėtų būti pasirašytas, kol opozicijos nariai vis dar kalėjimuose kai Ukrainoje e, opozicijos nariai e, net sunkiai sirgdami negali gauti anestetikų. E, jie yra neišklausomi. Tai yra kankinimų instrumentas, kurį patvirtino ir gydytojai. Turime visus praktinius ir strateginius klausimus spręsdami nepamiršti šio mano minėto fakto. Ačiū. Ačiū. Pone Gomeš, pusantros minutės. ES užsienio reikalų ministrai pasirašė deklaraciją ir specialiojo, specialiojo um, pareigūno žmogaus teisėms uh, paskirimas yra labai svarbus žingsnis. Apie tai kalbame ir svarbiame uh, pono Havito pranešimu, už kurį aš jam dėkoju. E, kreipiuosi į kolegas dešinėje, kad jie persvarstytų savo pakeitimus susijusius su LGBT ir žmogaus teisėmis. ES e, pozicija dėl gazos e, karo nusikaltimų ir sulaikymų turėtų būti peržiūrėta. Demokratijos e, teisų dėgymas turėtų būti svarbiausias dalykas. Turime pasimokyti iš arabų pavasario pamokų. Neturime remti režimų, kurie yra agresyvūs režimai, prisidengdami stabilumu įdomu. E, pažvelkite į Etiopijos pavyzdį. Etiopija gauna ES vystimosi pagalbos labai didelę dalį. Mažiau turėtų reikšti mažiau, kaip jūs kalbate šiame pranešime. Tačiau e, piliet, parama pilietinėms visuomenėms turėtų būti išmani, pažangi ir tai taikytina ir visiems demokratijos artėjimo procesams. Reikėtų įtraukti žmogaus teisų ir demokratijos aspektą į visas politikas. Šis klausimas turėtų būti įtrauktas ir į visų ES delegacijų darbo atvarkės. Reikėtų numatyti pilietinės visuomenės ir parlamento kontrolės funkciją. Reikėtų sukurti naujas gairias kuriomis naudodamasi pilietinė visuomenė galėtų daryti spaudimą. Norėčiau pakviesti apsilankyti tose šalyse, kuriuose žmogaus teisų gynėjai susiduria su ypatinga situacija. Susitikite su jais ir išklausykite jų nuogastavimus. Ačiū. Toliau ponas Koval, vienai minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. E, pirmoji pastaba yra svarbiausia. Dažnai kalbame apie besikeičiančias šalis, e, kurioms reikalingos ekonomikos ar kitos reformos. Pona, ponos Lucenko kalėjime susitikęs su ją išgirdau labai svarbią mintį - reikalinga teismų reforma. E, pirmiausia, turėtume kalbėti ne apie bet kokias kitokias reformas, bet apie teismų reformą. E, tik tokiu būdu sugebėsime užtikrinti žmogaus teisų dėgymą tose šalyse. ES fondas demokratijai dėkti yra gera mintis, tačiau vargu ar jis nėra per daug e, biurokratinis. Kartais reikalinga labai skubi pagalba Baltarusijoje ar um, Arabų šalyse. Turime labai aiškiai pasakyti, ar aš kreipiuosi į parlamento narius. Nebijokime e, drąsiai pasakyti, kad persekiojimų krikščionių atvejais turėtų būti įtrauktas į šį pranešimą. Turime vadinti vardus e, tikraisiais jų vardais. Tiksliau daiktus tikraisiais jų vardais. Ačiū. Toliau ponas Provera, pusantros minutės. Ačiū. Pone pirmininkė, pone Ešton, atrodo, kad vis didesnė grėsmė iškyla tam tikroms religinėms mažumoms, ypač persiekiami krikščionys vidurio rytuose ir uh, Afrikos žemynės Saharos pakraščiuose. Tai atskleidžia pastarėjai įvykiai Nigerijoje, taip pat Indijoje, Pakistane. Tose valstybėse daug žmonių yra pri, priversti emigruoti dėl religinio pobūdžio išpolių prieš jų maldos namus, taip pat dėl patiriamų kankinimų, e, asmenų grobimų, taip pat bandymų atversti žmonės į kitą tikėjimą. E, pasaulyje yra beveik 200 milijonų krikščionių, kai kur daugelie valstybėje yra mažuma ir potencialiai susiduria su grėsme. Kaip žinote, E, teisė išpažinti religiją yra viena iš pagrindinių laisvių. Dėja, kai kurios organizacijos aktyv, veikiančios šią srityje nepakankamai aktyviai smerkia tokius išpolius. Todėl, kaip ir kitomis progomis, norėčiau dar kartą pasiūlyti parengti uh, E, metinę ataskaitą, kurią parengtų parlamentas ir kuri būtų skirta religinės laisvės padėčiai visame pasaulyje ir kame būtų pasmerkti bet kokie bandymai suvaržyti, e, suvaržyti religinę laisvę. Ačiū toliau, ponas Valens, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Garbėjai ponai, noriu padėkoti ponui Hovitui už pranešimą. Tai yra puikus išeities taškas, nagrinėjant šią sudėtingą temą. Turime naujai persvarstyti ES e, politiką. E, Atsidūrę ekonomikos krizėje, nedarbo lygis labai aukštas ir tokioje situacijoje labai sunku dėmesį, pakankamą dėmesį skirti žmogaus teisėms. E, tačiau E, žmogaus teisės turi tapti svarbia sąlyga, kurią turi įgyvendinti trečiosios šalys bendradarbiaudamos Europos Sąjunga. Ekonominė nauda negali būti atperkama paminant e, žmogaus teisės e, ir pamirštant tas vertybės, kurios yra pripažįstamos Europos Sąjungoje. Ši problematika yra aktuali, juo labiau, kad dabar vyksta tiek prekybos dėrybos su trečiosiamis šalimis, su tomis šalimis, kurios nuolat ir samoningai pažeidžia žmogaus te teisės. E, turime pasiekti, kad ES taptų Europos žmogaus teisų sergėtoje. E, turime e, ginti tas vertybės, kurias išpažįstame e, visi ES. Tai turi tapti mūsų visų prioritetų. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasiklausti pono Proveros, ar jūs priimsite, sutiksite atsakyti į ponės Dekvezer klausimą pagal mėlyną kortelę, jeigu tai prašau. Tikriausiai nebus labai nemandagu iš mano pusės kelti mėlynę kortelę. Kai kalbate apie religijos laisvę, aš esu agnostikė ir aš E, man visada aktuali yra ir įsitikinimo laisvė. Laisvė puoselėti savo įsitikinimus. Kai, kalba, kai jūs siūlote parengti ataskaitą apie, pranešimą apie religijos laisvę ir įsitikinimų laisvę, man atrodo, kad ši, šiame parlamente kai kurie būtų už tai, kad būtų parengtas pranešimas apie įsitikinimų laisvę, nes Pusė šio parlamento tikriausiai yra nusiteikę pasaulietiškai ir mums aktualus ir kitas klausimas. Jeigu jūs sutinkate su mano pasiūlymu, aš pritariu jūsų siūlymu, jei ne, aš tikrai labai priešinčiausi ir, na, nepritarčiau šiam siūlymui. Prego. Prašau. Aš siūlydamas šį pranešimą norėčiau, kad būtų parengtas pranešimas, būtų, kur būtų išnagrinėti visi pasikesinimai į religijos laisvę. Ir kalbu apie tuos atvejus, kuomet žmonėms neleidžiama išpažinti religijos kaž, kažkur pasaulyje. Aš nemanau, kad tai būtų pranešimas, kuris savo esme būtų diskriminacinis prieš, kaž, prieš kokią nors religiją. Jis būtų paremtas uh, faktais, steb, pastebėjimais, kad pasaulyje vis dažnėja išpolių prieš krikščionis situacija tampa vis rimtesnė ir tų išpolių skaičius auga. Ir kadangi parlamentas visų žmogaus teisių apsaugą laiko esminė, esminės svarbos dalykų teisė ir religija yra viena iš svarbiausių, tai paremta etiniais sumetimais veikiau nei humaniškais. Taigi, uh, mes turėtumėme elgtis nuosekliai ir nepamiršti visų išsikeltų parlamento tikslų ir žmogaus teisų apsaugos rytyje, nes, kaip dažnai akcentuojama, žmogaus teisų apsauga yra vienas didžiausių civilizacijos pasiekimų visame pasaulyje. E, e, e- Ačiū. Toliau, ponė Dekaiser, pusantros minutės tikriausiai mūsų ponų povėra reiktų išgerti kavos ir pratesti šią diskusiją. Bet kalbant rimčiau, Nori, grįžtant prie pono Havito pranešimo, kuris mano galva yra puikus, buvo atšiltai visus pakeitimus, norėčiau akcentuoti porą dalykų. Visų pirma, gėjų ir lesbiečių apsauga aš apgailestauju, kad kai kurie siūlymai buvo e, neišgirsti. Manau, ponė Ešten, kad jūsų E, tarnyba ir delegacijos visame pasaulyje turėtų siekti, kad gėjų ir lesbiečių teisės būtų užtikrintos. Pone Ešton, tikiuosi, kad jūs to nepamirštė. Kitas dalykas, prie kurio norėčiau grįžti. Tai, nu, žinom, tai ta puikiai žinoma nauja kaimincės politika e, su šūkiu daugiau už daugiau, su daugiau. Mes, žinome, pasitikime E, komisijos tarnybomis. Tačiau tuo pat metu baiminamės, kad ši naujoji kaiminystės politika liks e, akla e, situacijai tam tikro, kai kuriuose valstybėse. Ir būtent tai mums yra aktualu. Richardas jau sakė, kad mes norime naujų metodų, kriterijų, kurių pagrindų būtų galima įvertinti demokratijos pažangą ir žmogaus teisų padėtį. Mes norime, kad tas šūkis daugiau už daugiau būtų kažkuo pagristas. Būtent to mes norime ir tai, tai yra uh, valia, parlamento valia, kuri, kuri yra įtvirtinta šiame pranešime. Ačiū. Dabar ponas Posaltas, pasantros minutės. Pone pirmininkė, e, pone Ešton teisi. E, Europos parlamentas gali pasidžiaugti tuo, kad nuo 81 metų yra didelis dėmesys skiriamas žmogaus teisėms rengiant metinius pranešimus. E, o šiuose debatuose noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Krikščionių persekiojimas, ponia kolegė De Kaiser, aišku, jūs esate teisi. E, mes e, pasisakome ir už musulmonų bei netikinčiųjų laisvės, tačiau krikščionys yra persekiojami, o mus O musulmonai taip pat yra persekiojami ir mūsų pareiga yra apsaugoti e, kitatikius. Tačiau, jei jūs sakote, kad reikia daugiau dėmesio skirti gėjams ir lesbietėms, taip, aš sutinku. Tačiau jūs teigiate, kad krikščionių nereikėtų minėti, tačiau ne, juos reikėtų paminėti. Uh, Dar vienas dalykas. Turėtume taikyti tuos pačius standartus visiems. Neturėtume kritikuoti tik mažas valstybės, e, pažeidžiančias žmogaus teisės e, ir nutylėti, kai tas žmogaus teisės pažeidžia didieji. Tai yra Rusija, Kinija ir kitos valstybės. Tokiu būdu mes pasime savų interesų. Ir trečias e, mano pastebėjimas - neturime piknaudžiauti ideologijomis, turime e, gerbti visų, žmogaus, visų žmonių teisės ir neturime manipuliuoti žmogaus teisų gynimo nuostatomis siekdami savo tikslų. Tai reikštų ne, negarbę ir nepagarbą Europos parlamentui. Pone Pasaltai, ar jūs priimsite mėlynąją kortelę iš pono Vaigel? Taip. Gerbiamas ponės, gerbiami ponai, aš esu įsitikinęs, kad e, parlamento narys pasaltas kūrybiškai atsakys į mano klausimą. Ar jis negalvoja, kad mes Europoje turime neprarasti pasitikėjimo savimi, dirbdami ir siekdami apsaugoti krikščionių teisės ir žmogaus teisės visame pasaulyje? Turime ir gerbti ir ginti ir e, čia Europoje gyvenančių kitatikių teisės. Buvo ne vienas atvejis, kai kitų religijų išpažinėjų teisės buvo pažeidžiamos mūsų šalyse. Pone pirmininkė, mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus mm, visame pasaulyje ir ypatingai didelė problema yra krikščionių teisės. Aišku, turime kalbėti apie musulmonus, apie tai, kad Serbijoje e, šalyje kandidatėje e, yra pažeidžiamos musulmonų teisės. Tai yra probleminis klausimas. Ir aišku, e, žmogiškojo orumo neliečiamumas yra esminė sąlyga nepriklausomai nuo to, kokia religija yra išpažįstama. Ačiū. Ponas Kostelo, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. E, džiaugiuosi pranešimu ir noriu pasveikinti pranešėją Richardą Hautą. Noriu pakalbėti apie tris konkrečius dalykus minimus pranešime. Pirmiausia, E, svarba, kad ES reikalautų atskainomybės e, už tarptautinės teisės pažeidimus, e, kaip kad kalbėjo ponė Aštin. Aš manau, kad taip pat reikia šias nuosas taikyti gazai ir okupuotoms palestiniečių teritorijoms. ES turi pademonstruoti nuoseklumą tarp mūsų politikos priemonių rezoliucijų, taip pat e, išorės dvišalių santykių. Antras dalykas LGBT teisės, pirmiausia, e, lyties tapatybės klausimas. Konkrečiai norėčiau paremti 7 ir 8 pakeitimus. Mano nuomonių, e, jie sustiprintų pranešimą šiuo požiūriu. E, ir jeigu lyties tapatybė bus išbraukta iš psichinių sutrikimų sąrašo, bus labai pažangus dalykas. Žmonės turi turėti teisę uh, E, į naują pasą, kuriame būtų nurodyta nauja tapatybė ir reikia, kad e, LGBT teisės nebūtų pažeidinėjamos. Grazie. La parola all'onorevole Milan Mon. Ačiū, ponas Milan Mon, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, Ledi, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų žodžius E, jūs e, sakėte, kad tikrai vienašališkai nusavintos e, Ispanijos bendrovės teisės Argentinoje. Aš džiaugiuosi jūsų reakcija. Labai jums ačiū. Dabar dėl uh, Howard pranešimo. ES veikimo sutarties 321 straipsnis kalba apie tai, kaip svarbu žmogaus teisės ES uh, sąjungai išorės veiksmuose. Uh, Reikia, kad būtų laikomas žmogaus teisų tiek ES viduje, valstybės narėse, tiek e, už ES ribų. E, žmogaus teisės yra e, nesdalomos ir universalios. Žmogaus teisų gynimas neturėtų e, būti e, siemas su neutralumo principu. Europos parlamentas daug E, dėmesio skiria žmogaus teisėms. Sakarovo premija e, vienas iš pavyzdžių, kuris rodo, kaip Europos parlamentas yra atsidavęs įtvirtinamas žmogaus teisės. E, ir labai džiaugiuosi, kad ES skirs specialų atstovą žmogaus teisėms. Žmogaus teisės visuomet yra aktualios ir turime uh, reaguoti į besikeičiančias aplinkybės pasaulyje ir siekti, kad e, žmogų orumas e, bus visur ir visuomet gerbiamas. Jūs, Lady Ashton, e, kalbėjote taip, kad mano, matome, jog ES siekis visame pasaulyje tvirtinti žmogaus teisės bus gerbiamas. Dėkuoju, ponė Paudopolų, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Arabų pavasaris turėtų tapti pamoką Europos Sąjungai ateityje. Negalime taikyti dvigubų standartų, tai yra teisinga. Užsienio politikoje pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams turėtų tapti svarbiu aspektu. Neturime užmerkti akių, e, kai ES viduje vis dar egzistuoja šalys, kaip Kipras pavyzdžiui, kur žmogaus teisės yra pažeidžiamos e, dėl užėmimo. E, turime stengtis, e, kad prekybos susitarimuose su trečiosiomis šalimis būtų įtrauktos žmogaus teisų nuostatos. Taip pat turime nepamiršti, kad pavyzdžiui, Turkijos žurnalistai ar profsąjungų nariai yra persekiojami. E, turime e, iškelti šios klausimus, e, nes priešingo atveju demokratijos neįdėksime. Turime dirbti skaidriai, siekdami, kad tarptautinėse organizacijose dėmesys žmogaus teisėms taptų priimtinas. Ačiū. Dabar. E, spontaniški pasisakymai, yra dešimt norinčių pasisakyti ir trumpai noriu pasakyti, palaukite, palaukite. Viena minutė buvo paprašyta, o dabar mėlynoji kortelė. Ačiū, ponė. Pirmininkė, noriu kolegės Papadomolo e, pa, paklausti, ar pirmininkaujantis Kipras ateityje um, užtikrins kad bus kreipiamasi į Turkiją dėl žmogaus teisų pažeidimo atveju. Mes turime laikytis to paties diskurso ir kalbėdami su e, Turkija. Taigi, ponia Papadopolo gal galėtų pakomentuoti, ar tas pats ryštas lydės Kiprą, kai jis pirmininkaus Turkijos atžvilgiu. Panašu, kad tai yra techninių problemų susijusių su kalbėtos mikrofonu. Ar dabar viskas gerai? Taip. Ačiū už pagalbą. Kipro Respublikos pozicija yra labai aiški. E, Kipras e, nepasinaudojo veto teisę dėl stojimo e, į Europos Sąjungą, tačiau Ankara turi laikytis protokole numatytų įsipareigojimų. Jei į ES stojanti šalis laikysi savo įsipareigojimų, tuomet Kipras tikrai nežengs jokių žingsnių stabdy, stabdydamas tokį stojimą. Tačiau dabar kamolys jau yra Turkijos rankose. Ačiū. Spontaniški pasisakymai ir ponas Galeris, prašau főképviselő asszony, kedves kollégák! Az elmúlt évek során az Európai Parlament... Mielos kolegės, mėly kolegos, Europos parlamentas svarsto metinį pranešimą skirtą žmogaus teisų padėčiai visame pasaulyje ir šis pranešimas tapo labai svarbiu instrumentu, kuriuo domis net trečiosios šalis. Aš noriu pasveikinti kolegą Howitt, kuris parengė tikrai puikų pranešimą, tokį pranešimą, e, kuris e, apima labai svarbes sritis ir kuriam skiriamas e, mūsų dėmesys. Vyriausioji įgaliotinė jau kalbėjo apie tai, kad svarbus yra gražų žodžiai, tačiau visų svarbiausia yra veiksmai. Turime padidinti finansavimą žmogaus teisėms. Buvo kalbama apie fondus, e, kurie galėtų daryti konkretų poveikį žmogaus teisų situacijai ir toms šalims, kurios pamina žmogaus teisės. Yra tokių etninių mažumų, ar, ir, o kita mažuma yra vaikai. Tai yra tos mažumos, um, kurios yra pažeidžiamiausios, įskaitant um, įvairių tikėjimų atstovus. Pone Matera. Pone Matera. Ačiū. Šis pranešimas vertina kasmet žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Aš pasisakau už kritinį e, požiūrį, tačiau tas požiūris turėtų būti konstruktyvus. E, juo turėtų būti stiprinamos moterų teisės Tiesa, praktikoje moteris yra labai silpna, neapsaugota mažuma. Tikrovėje dažnai ant moters pečių gula finansinė atsakomybė už šeimą. E, tarptautinės organizacijos turėtų skirti daugiau dėmesio numatydamos finansavimo priemonės, kaip pavyzdžiui Trust Fund, Junktinių tautų organizacijos priemonė, e, kuria siekiame panaikinti smurtą prieš moteris. Reikia didesnės paramos kultūros organizacijams. Pone Ešton, imkitės konkrečių veiksmų prieš italus. Grazie, signor Presidente, signor Commissario. Ponas Silvestris, dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė e, pranešimas šiandien, kurį svarstome, labai geras, tikrai labiau negalima e, išryškinti žmogaus teisų svarbos, ar tai būtų moterų ar politinės, ar LGBT, e, religinių mažumų teisės. E, Lady Ashton, e, norėčiau, kad būtų dar atkreipęs dėmesys į vieną kategoriją, kuri nesulaukia jokio dėmesio. Aš su kolegomis pateikiau rašytinę deklaraciją dėl negimusio vaiko teisių Tai yra vaikai, kurie niekuomet neteina į pasaulį dėl to, kad nutraukiamas neštumas. Negimusio vaiko teisės yra labai svarbios. Tie vaikai turi teisę atkeliauti į pasaulį, pamatyti šviesą, gyventi. ES atrodo nenori imtis jokių žingsnių šioje srityje. Kiek reikia metų, šimtmečių, dešimtmečių, kad Europa pasižiūrėtų bent į galimybę kalbėti apie negimusio vaiko teisės. E, tos būtybės laukia galimybės atkeliauti į pasaulį, jų e, pagrindinės teisės taip pat reikia tvirtinti Europoje. Ačiū. Dabar ponas Kukanas. Dėkoju. Sveikinu Richardą Hauitą. E, jis dirbo sunkiai, puikiai bendradarbiaus su kolegomis šešėliniais pranešėjais, parengė gerą pranešimą, kurį šiandien svarstome. Žmogaus teisės seniai e, Europos parlamente laikomas e, vienu iš svarbiausių dalykų. E, visi sutarėme, kad žmogaus teisės ir demokratija turi tapti ES vidaus ir išorės politikos esminę dalimi. Todėl labai svarbu, kad pranešime kalbama apie esminį šių dviejų elementų uh, ryšį per pastarosius keletą metų pamatėme, kad tik nuseklus požiūris į demokratėjimą, žmogaus teisų apsaugą užtikrins Europos Sąjungai e, įdėkti skirtumą pos, pokyčius į savo išorės veiksmų e, priemonės ir veiksmus. E, mirties bausmės panaikinimas. E, raginu vyriausiai galiotinę panaudoti visas e, turimas priemonės, kad paragintų šalis, kurios dar taiko mirties bausmę, ją panaikinti arba e, paskelbti moratoriumą. Viena iš tokių šalių yra Baltarusija. Dėkoju. Gerbiama e, parlamento narė Basesku. E, dėkui, pirmininkė. Mes e, turime užsitikrinti konkrečias priemonės, jeigu norime apginti žmogaus teisės visame pasaulyje. Dėl to aš remiu aštuntąjį straipsnį, kur kalbama apie e, aiškius kriterijus. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų uh, E, dėmesį į e, žmonės gyvenančius išaldytų konfliktų teritorijose. Reikia apsaugoti tuos žmonės. Ir e, norėčiau paraginti vyriausiai įgaliotinę papildomai stengtis, kad būtų įtvirtintos tų žmonių teisės. Prisiminkime Padniestrės situaciją. Prieš keletą dienų prie E, Vadulvod e, pasienio punkto e, kilo konfliktas. Reikia prisiminti, kad tai vyksta prie ES sienų. Taip pat reikia kovoti su Belgijos ir Niderlandų interneto svetainėmis, kurios reikšia ksenofobinės nuotaikas. Ačiū. Grazie. Ačiū. Europos žmogaus teisų ir demokratijos priemonė atspindi ES įsipareigojimą ir sieki palaikyti žmogaus teisės ir demokratiją, suteikiant paramą pilietiniai visuomeniai bei institucijoms veikiančiams žmogaus teisų srityje visame pasaulyje. 2014-2020 metų programoje komisija siūlo 1,4 milijardų eurų finansavimą šiai programai. Norėčiau pakalbėti ir apie e, ryšių ir informacijos technologijas, kurios yra labai svarbios žmogaus teisų sklaidoje. Turime užtikrinti spaudos nepriklausomybę, paremti žurnalistus bei tinklaraščių e, rašytojus. Turime užtikrinti nevaržomą prieigą prie informacijos ir komunikacijos priemonių, taip pat prie alternatyvių informacijos šaltinių. Reikia užtikrinti, kad sprendžiant konfliktus būtų pasitelkiami adekvatus e, pro, įrankiai. Ačiū. Toliau ponė Vlašiko Bebenova. Ačiū pirmininkė. Pone Ašten, mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti Richardą Howitą parengus puikų pranešimą. Taip pat norėčiau kreipti jūsų dėmesį iš tai kokį faktą kalbėdami apie žmogaus teisės pasauliniu mastu ir kalbėdami apie ES politiką šioje srityje, be visų kitų paminėtų temų, manau, turėtume nepamiršti ir socialinių teisių. Šios teisės yra laikomos mūsų piliečių pagrindinių teisių dalime, dalimi ir padarysiu viską, kad jos būtų įtrauktos į pranešimą dėl žmogaus teisių padėties ir dabartiniu krizės laikotarpiu, taip pat nedarbo krizės laikotarpiu mums tenka susidurti su teisėt ir neteisėtais migrantais, kurie atvyksta į ES dėl socialinių problemų. Manau, kad tai mus verčia skirti didesnį dėmesį socialinėms teisėms ir, turi, ir tai turi atsispindėti visose kitose ES politikos rytise. Grazie, onorevole Vaigla. Ačiū, panas Vagil. Aš Nors pranešimas yra ir labai geras, tačiau vis dėlto jis neapima visų žmogaus teisų pažeidimo atvejų. Manau, kad reikėtų kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus vakarų Saharoje. Jie yra praktikuojami dešimtis metų. Pabėgėlių stovyklose gyvena žmonės nežmogiškose sąlygose. Reikia ieškoti politinio sprendimo. Pone Ešta, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 83 politiniai kaliniai Maroko kalėjimuose šiuo metu kali. Ir nors yra įsileisti stebėtojai, tačiau jie negali stebėti šių kalinių situacijos kalėjimuose. Šiame parlamente ne per seniausiai kalbėjome apie Kinijos situaciją. Ponas Fiulė patvirtino, kad ES deda visas pastangas siekdama, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos. Mes e, vertiname ES politiką ir aš norėčiau paklausti ponios vyriausiosios įgaliotinės, kokiu žingsniu ji ėmėsi kažkaro miesto klausimu. Šis miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą ir e, šio miesto žmonės turėtų galėti turėtų būti apsaugoti. Ačiū. Dabar ponia Lochbiller. Pone pirmininkė, pone vyriausioji įgaliotinė, ponios ir ponai. Šis pranešimas žmogaus teisų klausimų yra labai geras, išsamus pranešimas, dėl kurio balsuosime šią savaitę. Mūsų nuomonės išsiskyrė ir išsiskiria kai kuriais klausimais, ypatingai E, susijusiais su žmogaus teisų gynimo e, atvejais, kai kalbame apie slaptųjų kalėjimų Europoje įkūrimą. E, jei mes neužtikrinsime tinkamo tyrimo, tai prarasime pasitikėjimą savimi. Ir žmogaus teisų komitete praėjusią savaitę vyko labai išsamus klausimai. Noriu paprašyti visų neapsisprendusių kolegų balsuoti už šį reikalavimą. Turime kurti tokią politiką, kuri e, neleistų ateityje daryti tokių nusikaltimų. Ačiū, ponia Lunačiak. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia vyriausiai įgaliotinė, už jūsų pastabas, kurias jau išsakėte šio pranešimo atžvilgiu. Turiu pasakyti, kad pono Havito pranešimas yra puikus pranešimas. Noriu e, pastebėti vieną dalyką, tai yra pakeitimas dėl pilietinės visuomenės konsultavimo mechanizmo įdėgymo. Ir čia noriu paminėti du pakeitimus, e, dėl kurių bus balsuojama rytoj. Tai yra septintas ir aštuntas pakeitimai susiję su lesbiečių, homoseksualų, biseksualų ir transseksualų teisėmis. Aš stebėjau tiek daug įsibaiminusių žmonių, kurie negali normaliai dirbti, gyventi šeimoje ir visuomenėje. Ir aš noriu kreiptis į visus EPP ir kitų frakcijų narius, kurie balsavo prieš šiuos pakeitimus, kad jie balsuotų dabar už šiuos pakeitimus, todėl kad šie pakeitimai reiškia pagrindinės mūsų teisės ir turime neleisti diskriminacijos, todėl kad diskriminacija e, visiškai nepriimtinas dalykas Europos Sąjungoje. Turime stengtis, kad LGBT žmonės gyventų nesibaimindami šiame pasaulyje. Ačiū. Grazie, onorevole Miranda. Ačiū dabar, ponė Miranda. Ačiū. Pone pirmininkė, pone Ashton, jūs labai aiškiai suformulavote savo poziciją dėl, dėl įvykių susijusių su Repso įmonė Argentinos Respublikoje ir bandymais ją privatizuoti. Žvelgiant į visą tai, vyriausioji įgaliotinė su tokia pat energija turėtų imtis ir žmogaus teisų apsaugos visame pasaulyje. Uh, ypač kalbant apie 15 kurdų tautybės asmenų, kurie šiuo metu e, yra paskelbę bado streiką Strasbūre. Tokia pat energija reikalinga sprendžiant e, vakarų Saharos klausimą, taip pat Palestinos okupuotojų teritorijų klausimą ir, ir visus kitus klausimus susijusios su žmogaus, te, žmogaus teisų pažeidimais. Mes turime bandyti pakeisti padėtį. Ponas Hauvitas labai sėkmingai bendarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat įtra, akcentavo žmogaus teisų nuostatas priekybos sutartise, bet akcentavo vietinių e, tautų ir gyventojų teisės. Nasoreira, ačiū pirmininkė. Europos sąjunga turėtų rodyti pavyzdį visam pasauliu žmogus teisų srityje, tačiau ji pati pažeidinėja tas pačias teisės kiekvieną dieną visose e, valstybėse narėse. Pakalbėkime apie visuotinę žmogus teisų deklaraciją, teisę į užimtumą, teisę į sveikatos apsaugos paslaugas. Visos žmogaus, visoms žmogaus teisėms iškyla grėsmė dėl vykdomos griežtos taupimo politikos. Tai bent jau yra Portugalijoje, bet ne tik Portugalijoje. ES, kuri bando mokyti kitas valstybės demokratijos pasaulyje, turėtų pati uh, atsigręžti save ir pamatyti, ką daro, uh, paniekindama žmonės ir nepaistama pagrindinių demokratijos principų. Žmogaus teisės vis dažniau pasitelkiamos kaip pretekstas išoriniam bandymams įsikišti ir e, vis rečiau remiamas jungtinių tautų hartija. Mes savo ruoštų atmetame tokį ribotą požiūrį, pagal kurį žmogaus teisės panaudojamos tik tai, išnaudojamos tik tai kaip priemonė. Ačiū, ponė Ashton. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. E gerbiami nariai palėtė daugybę e, įvairiausių klausimų ir aptarė visą žmogaus teisų visuotinumo įvairovę. Ir pabandysiu per trumpą man skirtą laiką aptarti tuos aspektus. Visų pirma, labai džiaugiuosi tuo, kad, po, kad ponai Sonik ir Bondarenko paleisti iš kalėjimo e, Baltarusijoje. Mes palaikome E, kontaktą ir manau, kad galbūt atsiveria galimybė Baltarusijai. Tai iliustruoja ES e, įtaką, tai atskleidžia, kad demokratija turi būti stipri ir kad e, dirbant kartu galima kai ko pasiekti. Daugelis narių teisingai akcentavo, kaip svarbu puoselėti įsitikinimų, tikėjimo laisvę, užtikrinti galimybę e, išpažinti savo tikėjimą arba neišpažinti jo. Ir aš visiškai sutinku su e, visais išsakytais būkštavimais dėl to, kad būtina užtikrinti, kad, e, kad siekiai šioje srityje būtų mūsų nuolatinio darbo dalimi. Būtent todėl metinėje ataskaitoje skirsime e, atskirą dalį šiai temai. Taip pat Daugelis kalbėjo apie padėtį Egipte. Mes nuolatos stebime, kaip e, padėtis keičiasi ir plėtojasi šioje srityje. Ir ponas Donskis kalbėjo apie tai, kad e, kai kada žmogaus teisų pažeidimai yra sunkiai apčiuopiami ir, ir jie ne visada yra labai aiškus. Pavyzdžiui, žmog... mirties bausmės panaikinimas tai laikau vienu svarbiausių mūsų darbo elementų. Taip pat galime kalbėti apie tai, apie tai kad žmonėms kartais neleidžiama pasinaudoti savo, jų turimomis teisėmis, tačiau tai daroma gana subtiliai. Taigi pagarbos orumo neužtikrinimas taip pat yra svarbus dalykas. Aš kreipiuosi į tą parlamento narį, kuris akcentavo Argentinos klausimą. Aš atsiprašau, kad jūs taip supratote e, šį mano pasakymą. Aš negalėsiu ateiti į posėdį rytoj. Aš sutinku su jūsų pastebėjimais dėl baisios padėties gynybisau. E, aš praėjusį ketvirtadienį padariau pareiškimą dėl padėties Gvinėje Bisau ir paraginau visas susijusias šalis e, tinkamai elgtis pareikalavau, kad būtų paleisti visi kalintys asmenys ir mes iškart nutraukėme teikiamą pagalbą Gvinėjai Bisau. Žinoma, ieškosime galimybių teikti tiesiog neparomą šalies gyventojams, tačiau mes aišku neremsime neteisėtos vyriausybės ir nemanykite, kad aš bandžiau vieno klausimo, vieną klausimą prioritizuoti kito klausimo sąskaitą parlamento nariai e, pageidauja, kad įgaliotinis žmogaus teisų klausimas būtų kuo greičiau paskirtas. Aš rengiu to posto mandatą ir mes norime paskirti ypač sąžiningą ir patikimą asmenį. Jis vaidins tikrai svarbu vaidmenį ir privalės palaikyti gerus santykius su parlamentu. Ir tikimės ir toliau šį klausimą sėkmingai su jumis svarstyti. Džiaugiuosi, kad tiek daug kalbėtojų akcentavo moterų teisės, būtinybę toliau teikti paramą moterims, ypač e, ekstremaliose situacijose atsidūrusioms moterims, karo ar teroro situacijoje. Bet ir šiaip vertinant moterų padėtį, žinome, kad moteris, jeigu moteris visapusiškai įtraukiamos į visuomenės gyvenimą, tok, tokia visuomenė pasiekė daug geresnių rodiklių. O priverstinių santokų klausimas dar yra aktualia problema daugelie šalių. Kai buvau žmogaus teisų ministre savo valstybėje, aš teikiau teisės akto pasiūlymą dėl priversinių santokų savo valstybėje. Taigi tas klausimas tikrai turi labai rimtai, būti labai rimtai svarstamas. Pone Latford, aš jau sakiau anksčiau, kad mes tą klausimą aptarsime drauge, bet aš jau sakiau, kad mane neramina mirties bausmės įgyvendinimas bet kur, o ypač Irane, kur šiais metais įvykdyta jau šimtui asmenų mirties bausmė. Pone Stevensonai, Ašrafo stovyklos padėtis mus neramina, mes darome viską, darome didžiulį spaudimą valstybėms narėms šiuo klausimu ir man reikia parlamentarų paramos ir pagalbos, kad mums pavyktų kiek įmanoma daugiau žmonių perkelti. Mes žinoma teikiame ir finansinę paramą jungtinėms tautoms vykdančią akciją. Ir kuo daugiau parlamentas e, akcentuos, palaikys šį klausimą, tuo daugiau man pavyks nuveikti, bet aš noriu tik pasakyti, kad mes tikrai dirbame šiuo klausimu. Uh, Pietų Afrika ir susiję klausimai. Mes sutarėme pradėti žmogaus teisų dialogą su Pietų Afrikos Respublika ir tikimės aptarti daugybę klausimų šiame dialoge. Sutinku su pone Gomes dėl būtinybės asmeniškai susitikti su žmogaus teisų aktyvistais. Bandau tai daryti lankydamasi visose valstybėse. Stengiuosi išklausyti jų nuomonės ir vietos padėties pristatymo realybės, kurioje jie gyvena ir sutinku, kad LGBT bendruomenės narių teisės turėtų, jų tų teisių puoselėjimas turėtų atsispindėti mūsų visoje veikloje, tai yra visuotinės teisės. Kalbant apie tai, kaip mes bendradarbiavame su įvairiamis valstybėmis, aš kalbėjau apie izolacijos aspektą, apie būtinybę užtikrinti, kad žmogaus teisės taptų vienu iš kriterijumi, kur, kuriuo vertiname bendradarbiavimą su konkrečia valstybė. Mes turime konkrečiai pažinoti žmonės, kuriems galėtume teikti pagalbą konkrečioje valstybėje ir kuriems galėtų grėsti izolacijos grėsmė, kurią taikytų vyriausybė. Ir kalbant apie izolaciją ir įtraukimą, įtraukti, uh, kartais įtrauktis yra veiksmingesnė priemonė ir tuomet turime padaryti viską, kad būtų padarytas spaudimas ir pasiektume savo tikslų. Galiausiai noriu kai ką pasakyti dėl biurokratinių aspektų, kriterijų taikymo. Mes dabar plėtojame metodus, kurių pagalba taikinsime, taikysime mm, veiklos e, kokybės vertinimo sistemą. Ir galiausiai noriu dar kartą padėkoti Richardui Hauvitui už visą jo nuveiktą darbą, rengiant šį labai svarbų pranešimą. Žinau, kad jūs asmeniškai esate labai atsidavęs šiam, šiai sričiai. Ačiū Jums. Grazie, baronesa, la parola. Dėkuoju. Dabar dvi minutės e, ponui Hauvitui skiriu. Dėkuoju, baronė Ašten Ji pasakė vyriausiai galiotinė, jos labai autoritetas tvirtas ir ji pademonstravo norą įtraukti Europos parlamentą į tarp institucinę deklaraciją dėl priverstinių santokų, deklaraciją dėl e, veiklos rezultatų vertinimo. E, diskusijose buvo kalbama apie tai, kas bus siekiama raginti šalis panaikinti mirties bausmę ir labai vertinu įgaliotinės požiūrį. Aš taip pat noriu paremti pono Gžib e, pasiūlymų integruoti į ES prekybos politiką e, žmogaus teisų aspektus, e, kalbant apie verslo teisės. Ponas Kukan Mateira ir kiti taip pat pateikė įdomių pasiūlymų. Pone Latford, reguliarius ataskaitos dėl tarybos sutikimus galiu pasakyti, kad parlamentas ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja kalba apie e, es prisijungimą prie e, Tarptautinės žmogaus teisų konvencijos. Bijau, kad vis tik tai tos diskusijos atspindi Junktinės karalystės poziciją ir aš tikiuosi, kad šią savaitę vėliau ji pasikeis. E, dar noriu ponui Kleis. E, pasakyti, kad iš tikrųjų reikia galvoti tiek apie baltųjų, tiek apie juodųjų, juodavodžių gyventojų e, problemas ir dalyvavimą įvairiuose nusikaltimuose. E, ponas Posiltas, e, Provera ir kiti kalbėjo apie krikščionių persekiojimą. Noriu pasakyti, kad arabų pas, pavasaris E, ne, ne su arabų pavasariu prasidėjo diskriminavimas e, mažumų. E, po Kastelo de Kaiser kalbėjo apie LGBT teisės, tikrai negalima laikyti homoseksualumo e, lyga ir aš pateikiau atitinkamą pakeitimą, kuris smerkia tokį dalyką. E, buvo kalbama apie autoktoninių gyventojų teisės, taip pat reikia e, jas įtvirtinti. Pone Ašten, e, E, jūsų aritmetika yra teisinga. Jau 28 kartą rengiamas pranešimas dėl žmogaus teisų pasaulyje po tiesioginių Europos parlamento rinkimų ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad man teko garbė e, renkti e, šį pranešimą. Dėkoju, diskusijos dabar baigtos, balsavimas vyks rytoj 11.30 minučių. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas vyriausiosios įgalioti